Ladies and gentlemen, dear colleagues. Panas ir ponai, mėly kolegos, noriu paprašyti visų susėsti. Jau penkias minutės po penkių reikia pradėti mūsų posėdį. Noriu pasveikinti visus užsienio reikalų komiteto narius, taip pat vystimosi komiteto narius, taip pat e, žmogaus teisų pakomitečio narius ir čia yra Marija Arena, pakomitečio pirmininkė. Noriu pateikti du pranešimus kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Pirmiausia, aišku, turime patvirtinti posėdžio vykstančio šiandien ir rytoj darbo atvarkę. Manau, kad pastavų nėra. Tie du pranešimai, kuriuos turiu, yra tokie. Pirmiausia, noriu informuoti Jūs, kad balsavimas pradėti tarp institucinės darybas, trialogus dėl vystimas kaimynystėje ir tarptautinės bendradarbiavimo priemonės ir pasirinkimo narystėje priemonės numatyti lapkričio 8 dieną, o balsavimas vyks iš karto prieš Sakarovo balsavimą 3 val. Reikalinga šio komiteto devė ir e, teisės ir pokyčio reikalinga daug, dviejų trešdalių dauguma, kad būtų pradėta, e, pradėtos darybos, todėl reikia, kad e, jūs susirinktų kaip galima daugiau. O antras pranešimas yra toks, noriu informuoti jūs, kad parlamento pirmininkas mane informavo, kad pagal duši, antros taisyklės antrąją dalį ir e, darbo tvarkos taisyklių septintą priedą procedūra skirti komisijos narį Tročianį yra sustabdyta. Turime oficialią informaciją. Informacija iš procedūra sustabdyta ir klausimai rytoj nevyks. Mes dar nenumatėme datos kitiems klausimams, bet aš pirmininkui pirmininką informavau kad geriausia būtų tos klausimus rengti lapkričio 14, e, spalio 14 dieną, nes tą dieną bus šiaip ar taip AFETO posėdis. Taigi apie tai norėjau kolegas informuoti. Tai yra AFET kolegas, užsienio reikalų komiteto kolegas, nes jie visą dieną manęs klausinėjo apie tai ir jiems reikėjo tai žinoti. Dėl procedūros. Ačiū pirmininkė Aš e, esu komiteto narys e, dėl klausimų, kurie suspenduoti, kurie nevyks. Man kyla klausimas dėl mūsų darbo tvarkos taisyklių. Ar mūsų komitetas nepakliuvo į paradoksalią situaciją, kadangi negali pateikti politinės nuomonės, nes jūri komitetas nepateikė politinio patvirtinimo. Bet juk mūsų komitetas pateikė nuomonę apie komisijos narius. Jūri komitetas tą gali tik tai priimti nuomonę, ar yra interesų konfliktas ar ne. Ar... Ir dėl tų e, argumentų, kuriuos jie pateikė, tai iš tikrųjų juos reikia svarstyti kompetentingame komitete. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Nu, suprantu, ką jūs sakote, aš galiu pasižymėti, ką jūs sakote, nes negalime to aptarinėti dabar. Teisės reikalų komitetas daugumą patvirtino e, tokį sprendimą ir pirmininkas mane informavo, kad e, klausimas sustabdytas, taigi rytoj klausimų nebus. Kažkada galbūt reikės aptarti e, tai, kas įvyko jūri komitete, bet šiuo metu to negalime aptarinėti. Labai atsiprašau. Taigi tiek pirmininko pranešimų ir dabar bendras posėdis su mūsų kolegomis iš vystimosi komiteto ir žmogaus teisų pakomitečio. Norėčiau pasveikinti visus rinkusius į bendrą posėdį. Bus pristatyti kandidatai Sakarovo premijai gauti už minties laisvę. Naujai išrinktiems parlamento nariams norėčiau priminti, kad suteikdami šią premiją Mes pagerbėme neįlinius žmonės, kurie savo darbu dėl e, pavojų e, gyvybei ar laisvai kovoja už žmogaus teisės. Visi kandidatai yra palikę svarbų ženklą, jų drąsa ir darbas yra įkvepintis. Pradėjome procedūrą išrinkti 19 metų laureatą ir mes šiandien išklausysime, kokios kandidatus e, šiemet siūlo politinės frakcijos. Komitetai balsuos dėl šio sąrašo per kitą posėdį antradienį spalio 8 dieną ir pateiks trijų kandidatų sutrumpintą sąrašą pirmininkų suėgai, kurie, kur ir bus priimtas sprendimas, kas bus e, paskelbtas e, e, laureatu spalio 24 dieną. Sakaro premija turbūt labiau viena matomiausių mūsų darbo aspektų būtent žmogaus teisų apsaugos visam pasaulyje srityje. Parlamentas prisideda prie ES politikos, stebi kitų institucijų darbą ir gina žmogaus teisės. Per biudžeto galės parlamentas e, skiria lėšas finansuoti priemonės, kurios naudojamas apsaugoti ir e, ginti žmogaus teisės. Ir mes taip pat daug dirbame, kad e, veiksmingai būtų dirbama panaudojant tas priemonės. Taigi, e, mes atsižvelgiame į žmogaus teisės, kai svarstame bendradavimo sustarimus su kitomis šalimis, taip pat priemame rezoliucijas e, dėl žmogaus teisų situacijos įvairiose sritise, o tai turi reikšmės. Taip pat noriu priminti, kad šis parlamentas yra paminėjęs tokius ir rėmęs tokius žmonės kaip Denis Mukwege, Nadė Raif Badavi, Oleg Sensov, mes juos rėmėme ne vienerius metus, ypač tada, kai to reikia. E, šį mėnesį jau mes su džiaugsmu sužinojame, kad ponas Sensov yra paleistas. Dabar steiksiu žodį ponui Tobi, Deve komiteto pirmininkui kuris pristatys 19 metų kandidatus Sakro premijai gauti. Prašau, Tomasai. Dexter, uh, colleagues, uh... Dėkuoju, ponia Makalister, kolegos. Pirmą kartą man tenka garbė mm, būti vienam iš uh, posėdžio dėl Sakarovo premijos pirmininkų. Labai didžiuojuosi, kad esu šio proceso dalis. Sakarovo premija nėra tiesiog įprasta procedūra. Tai yra galimybė mums uh, E, pakalbėti apie mm, žmogaus teisų gynėjų darbą ir iššūkius, su kuriais jūs susiduria visame pasaulyje. Iš tikrųjų, mes taip sukūrėme sistemą, pagal kurią mes parlamentas pripažįstame e, indėlį į žmogaus teisų ir demokratijos skatinimą ir dėkoju tiem žmonėms už drąsą ir jų mm, atsidavimą. E, Penk penki mm, kandidatai bus pristatyti abecėlės tvarka. Išsame informaciją apie kandidatus galite rasti pridėtoje brošiūroje. E, dabar pradėkime pristatinėti kandidatus. Norėčiau jums visiems priminti, kad skiriame nedaugiau kaip po 10 minučių kiekvienai kandidatūrai nenorime naudoti pirmininko plaktuko, kad jums apie tai primintume. Tikiuosi, kad laikysitės nustatyto 10 minučių be, e, termino, nes norėtume dar palikti laiko ir 15 minučių nuomonių pasikeisti nuomonėmis. Taigi pirmiausia, pirmasis kandidatas tai yra Mariel Franco, e, Šifrajonė ir Klodelis Silvados Santos Tai yra mm, balsai pasisakantis už žmogaus teisės ir aplinkos apsaugą. Šiuos kandidatus siūlo SND ir GUE frakcijos. Visų pirma, parodysime jums filmuką, o po to mm, informacijos pateiks mūsų kolegos Isabel Santos iš SND ir Marisa Matijas iš GUE frakcijos. Tai pirmiausia, filmukas. Labai tikiuosi, kad jis e, jį matysite.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 Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Isabel Santos iš SND frakcijos. Ačiū, aš kalbėsiu portugalų kalba, kadangi ir kandidatai kalba portugalų kalba. do chefe Raoni e de Claudelice. Noriu savo frakcijos vardu pristatyti eh, vadą Raonį ir uh, Dos Santos, Klaudin Silva Dos Santos kandidatūras. Man didelė garbė tą padaryti portugalų kalba, nes tai mus jungia. Mums labai svarbu e, Amazonės e, regione Brazilijoje kovoti už e, žmogaus teisės ir aplinkosaugą. Genties vadas Raonė yra kovotojas aktyvus už žmogaus žmogaus teisės, e, už e, aplinkosaugą. E, jis, jo gentis gyvena palei Šingų upės krantus ir vadas Raonė jau 40 mečius kovoja už savo teritorijos išsaugojimą, teritorijos, kurioje jis užaugo. Pagrindinė jo kova yra susijusi su atogražu miškų išsaugojimu nuo kirtimo ir e, savo gimties e, gyvenimo būdo išsaugojimu. Dos Santos e, taip pat kovotoja už aplinkosaugą jos brolis ir jo žmona buvo nužudyti dėl to, kad kovojo prieš Amazonės miškų kirtimą. Tie asmenys yra vieni iš pusantro tūkstančio asmenų, kurie 50 šalių nuo 10 iki 17 metų buvo nužudyti dėl to, kad norėjo apsaugoti gamtą, vandens išteklius, miškus. Klaudelin yra pareiškusi, kad negalima žudyti žmonių vien už tai, kad jie kovoja iš aplinkosaugą. Mariela Franku 1929 metų Liepos mėnesį gimusi taip pat e, aktyviai kovojo už žmogaus teisės. Ji e, smerkė policijos e, naudojama smurtą, suėmimus be teismo sprendimo ir aktyviai kovojo už juododžių moterų, LGBTI jaunimo ir ypač lušnynų gyventojų teisės. Ji buvo nužudyta su automobiliu 18 metais kartu su savo vairuotoju 2019 metų kovo buvo suimti du buvę policininkai ir jiems pareikšti kaltinimai Mariela Franku nužudimu. Iš viso daugiau nei 420 LGBT grupės atstovų Brazilijoje tapo nužudimo aukomis arba baigė gyvenimą savižudybėmis dėl savo politinės veiklos Brazilijoje. Negalime leisti, kad aplinkosaugininkai, kovotojai žmogaus teisės, žurnalistai už savo visuomeninę veiklą turėtų sumokėti savo gyvybę. Daugiau nei 750 tokių kovotojų yra nužudyta, daugiausiai Amazonės regione yra nužudoma aplinkosaugininkų ir kovotojų už žmogaus teisės. 88 procentai visų nužudimų ten yra vykdomi. Ir e, liūdininkų duomenimis tie skaičiai dar nėra visapusiški. 2018 800 žmonių prarado gyvybės dėl savo visuomenės veiklos, dėl mm, kalnakasyba, miškų kirtimas, pagrindinės priežastis tų grėsmių, kurios kiekvieną dieną kyla šiems visuomenės veikėjams. Ištisos žmonių kartos jau tame regione kovoja už aplinkosaugą žmogaus e, teisės, netgi ir e, kovojant su jais samdomi, e, pasitelkiami samdomi žudikai. Didžioji dalis šių nužudimų nėra ištirta. Ir dabar prasidėjo naujas kovos etapas. Sakarovo premijos suteikimas šiems kandidatams būtų būdas pagerbti e, šios aplinkosaugininkus kovotojus už žmogaus teisės ir pabrėžti šių klausimų svarbą mūsų darbo atvarkė. Ačiū. Pone Matijas žodis. Ačiū, pone pirmininkė. Brazilija šiuo metu gyvena labai neramiais laikais. E, e, Pastarų metų pasiekimai pradėti kvestionuoti e, per paskutinius mėnesius. Šia yra iškeltos trys kandidatūros e, visuomenės veikėjų aktyviai kovojančių už žmogaus teisės. Įvykiai Amazonės regione kelia didžiulį susirūpinimą. Mums reikia ieškoti atsakymų į su klimato kova susijusius klausimus. Turime vykdyti naujovišką politiką, tačiau prezidentas Bolsonaro šių kovos veiksmų nepripažįsta, privalome apsaugoti Amazonės regioną, jos e, vietinius gyventojus, nes e, čia buvių Amazonės regionui reikia, kad jis apskritai išliktų. Turint omenyje tą politinį smurtą, kuris uh, išsikerojo šalyje Mariela Franko nužudimas, kitų kovotojų žmogaus teisės suiminėjimai rodo, kokia yra iškilusi grėsmė Brazilijai. Demokratinės jėgos turi tam pasipriešinti, turi pasitelkti, pasinaudoti turimomis politinėmis priemonėmis, turime paraginti pasaulio bendruomenę aktyviai imtis veiksmų ir ypač čia Europoje e, privalome atsigręžti į savo socialinę aplinkosauginę e, sąžinę ją pasitelkti. Būtina išsaugoti aplinką, išsaugoti joje gyvenančius žmonės ir išsaugoti tai, ką dabar turime ateities kartoms. Mariela Franko, e, Vadas Raonė ir e, Dos Santos yra pavyzdžiai tų asmenų, kurie kovoja už skriaudžiamų žmonių teisės Mariela, kuri pati buvo juodavodė, mm, kovojo už LGBT grupės teisės, koordinavo veiksmus susijusius su įvairiomis priemonėmis siekiant apginti mažumų ir žmogaus teisės ir jie dežanėrė savo kalbose. Mm, ji e, betarpiškai smerkė valdžios institucijų e, vykdomus žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mariela Franko buvo netgi vadinama Rio de Janeiro e, simbolių atstovė ir ji buvo žiauriai nužudyta. Šio nužudimo aplinkybių neištyrimas parodo, kad valdžia nieko nedaro, kovodama su tokiais veiksmais. Vadas Raonė jau daugelį dešimtmečio aktyviai kovoja už gamtos išsaugojimą. E, Amazonės regione, Paranos valstijoje. E, kurioje taip pat gyvena Klaudija Lysa Dusantos e, artimieji, kurie buvo nužudyti 11 metų, jeigu žies mėnesį po šešių mėnesių, praėjus šešiems mėnesiams po šių nužudimų į vieną tarptautinę konferenciją pareiškė, kad gali taip pat tikisi, bet kada būti nužudyta ar jos nužudimas sukelia didžiulius protestus visame pasaulyje, ne tik Brazilijoje. E, po to buvo pradėta vykdyti didelę mastą nacionalinę kampaniją, jai pagerbti surinktos tarptautinės konferencijos, kuriuose aktyviai dalyvavo iš viso pasaulio kovotojų žmogaus teisės ir aplinko, aplinkosaugininkai. Vadas Raoni yra krepų genties vadas Amazonės regione gyvenančios. Jis visą savo gyvenimą paskyrė e, natūralios gamtinės aplinkos, kurioje gyvena jo gentis išsaugojimui. Dešimto dešimtmečio pradžioje dėl jo veiksmų e, pasaulis sužinojo apie čia buvę vietos gyventojų svarbą. Amazonės regionui, jis paskatino pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuriuo būtų apsaugotas e, daugiau nei 700 tūkstančių kvadratinių kilometrų regionas. Jis lankydamasis Europoje, vadas Raonį atkreipė dėmesį į tai, kad e, procesai šiuo metu vykstantis Brazilijoje kelia grėsmę visam pasauliu. Jis taip pat iškeltas kandidatų e, taikos premijai gauti. Visi kandidatai nusipelno mūsų manimus Sakharovo premijos, nes ši premija yra skiriama už žodžio minties laisvę. Mariela Klaudelys dar tarp mūsų tikrai E, mums garbė bendrai kelti šią, šias kandidatūras. Ačiū už tai, kad pristatėte pirmą kandidatą. Periname prie antrojo kandidato. Jį mm, pristatė mm, Aleksandro Navalino, jį pristatė PP frakcija. Мы вместе, и мы победим!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 and continue to erupt. Pressure grows on Putin to change his evil ways and end his autocratic rule. Thank you. Now I give the floor to Ms. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Sandrai Kalnietė. Ačiū, gerbėmieji parlamento nariai. PP e frakcija siūlo Aleksandro Navalno, e, Aleksijaus Navalno mm, kandidatūrą. E, gauti premiją. Mes esame įstikinę, kad šios premijos suteikimas Navalnui e, būtų labai svarbus ženklas e, pozicijai Rusijoje. Navalno ilgalaikė veikla ir parama jam, nepaisant e, valdžios institucijų jam, jam taikomų veiksmų, taip pat jo giminaičiams taikomų veiksmų, rodo jo atsidavimo šioms vertybėms. Navalnai yra pripažįstamas ir savo šalyje, ir tarptautiniu lygiu kaip ryškiausias tikros opozicijos lyderis Rusijoje. Nuo 2008 metų Navalnai kovoja prieš korupciją ir piknaudžiavimą mm, valdžios institucijų piknaudžiavimą, taip pat valstybės kontroliamų korporacijų piknaudžiavimą. Jis taip pat yra antikorupcijos fondo steigėjas. Tas fondas buvo įsteigtas 2011 metais ir atlieka išsamius tyrimus dėl korupcijos ir nepotizmo. Ir jo YouTube kanalas yra vienas žiūrimiausių socialinių tinklų kanalų e, Rusijoje. Jis turi 3 milijonus e, abone, abonentų. Ir Navalnai buvo mas, kandidatas į Maskvos merus ir nuo tada patiria didžiulį spaudimą iš valdžios institucijų ir jam taip pat yra uždrausta dalyvauti vietos parlamento ir prezidento rinkimuose. Jis beveik 300 dienų praleido kalėjime nuo 2011 metų, daugiausia jis atliko e, trumpalaikių bausmių už smulkius nusižeidimus, už e, viešų demonstracijų organizavimą. 2019 metais vykstant didiesiams protestams dėl to, kad opozicijos kandidatams buvo uždrausta dalyvauti vietos valios rinkimuose, buvo sulaikyta daugiau nei 3000 žmonių. Tačiau rugsėjo mėnesį vykę rinkimai Navalno išmanaus balsavimo dėka param, vis dėlto e, buvo opozicija veikia sėkmingai, vieninga Rusija prarado 13 e, vietų vien Maskvos e, miesto taryboje. Gerbėmi komiteto nariai, raginu Jūs paremti Navalno kandidatūrą Sakarovo premijai gauti. E, ši parama būtų tvirtas signalas, stiprus signalas pilietiniai visuomeniai Rusijoje, kad mes Europos parlamente girdime jaunesnės Rusijos kartos balsą. Šį kartą nori pokyčių ir nori alternatyvos dabartiniam Rusijos režimui. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Mikal Galer. Well, colleagues, um... Kolegos, e, iš tikrųjų Rusija yra didžiausia mūsų kaiminė Europos rytuose ir ji nuolat kelia iššūkių. Manau, kad vienintelis būdas pasiekti pokyčių Rusijoje ir paremti tuos, kurie nori sukurti demokratinę visuomenę šioje šalyje, yra e, paremti tą kovą ir paremti tos šalies pilietinę visuomenę. Nežinau, ar žinote, bet kai įkūrėme, įsteigėme Sakarovo premiją, berots tai buvo 88 metais, ta mm, Sakarovo premija yra pavadinta Ruso pavardė, tačiau nuo tada ne vienas Rusas nėra gavęs šios premijos. Žinoma, na, Galime sakyti, kad dėje tai yra žmogus iš šalies, kur e, demokratija ir žodžio laisvė yra labai apribota. Tačiau mes turime pasakyti, kad mm, na taip, taip yra dėl dabartinės valdžios. Ir mes taip pat susidurėme ir su agresija. E, išorės santykiuose ir kad rastume būdą, kaip paskatinti Rusijos visuomenę reikšti savo norus, norus kad šalyje įsivyrautų labiau pluralistinė sistema, kad būtų užtikrinta tos deramos gyvenimo sąlygos Manau, kad mes turime pagirbti tos žmonės, kurie garsiai kalba apie tai, kas yra blogai toje šalyje. Ir todėl mes ir nusprendėme, kad Aleksei Navalnai yra tikrai tinkamas žmogus. Jis e, savo kalbose ir per savo veiksmus parodė, kad sugeba išreikšti vis didėjančios visuomenės dalies e, Rusijoje norus. Manau, kad e, tai jo donavimas būtų vienintelis būdas priartinti Rusiją prie mūsų. E, nemanau, kad rusai nusipelno to, kad kiti jų bijotų. Manau, kad Rusija turi siekti demokratijos ir pluralizmo ir mes turėtume e, paremti tokius žmonės kaip Aleksei Navalnai. Taigi mes, mūsų EPP frakcija, remia jo kandidatūrą Sakorovo premijai gauti. Ačiū, kad sutilpatai 10 minučių. Dabar trečias kandidatas, tai yra Kenijos studentų grupė, pasivadinė restauruotojai. Juos nominavo EKR frakcija ir trumpa video medžiaga, o po to žodis bus suteiktas poniai Asitai Kanko. Female genital mutilation, or FGM, often occurs as a way to prepare girls for marriage. Because of this, the practice can cause them to drop out of school.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 Thank you. Now I give the floor to Mrs. Ačiū dabar žodis ponė Sitai Kanko. Thank you very much. What I want to say with... Labai ačiū. Ką aš noriu papasakoti apie restauratorius, tai yra noriu paprašyti jūsų prisijungti prie manęs e, ir pris, tapti būti tai, tais, kurie padeda mergaitėms, kurios verkia. Ta iniciatyva, kurios ėmėsi paaugliai Kenijoje ir išplatino pasauliniu mastu, E, e, reiškia, kad e, galima padėti mergaitėms, kol jos dar nepradeda vrėti. Kai mane apipjaustė, niekas man nepadėjo. Na, dabar kalbame apie tokį tempą, kai septynios mergaitės apipjaustamos kas minutę, jų yra 500 tūkstančių. Uh, uh, Visa tai reiškia, kad prarandi savigarbą, kas nutiko ar ne, kas dien tai įvyksta. Ir kaip padėti, kai maža mergaitė pėdjausna praranda ne tik vieną intimiausių ir jautriausių savo kūno dalių, taip pat prarandi kažką, ko niekada nebeatrasi. Koks tavo kūnas būtų galėjęs būti, koks tavo gyvenimas galėjo būti jeigu tai nebūtų įvykę. E, tu prarandi pasitikėjimą savo tėvais ir nebe, nebesusikražini to pasitikėjimo, o tai yra būdina vaikui. Negali nieko pasitikėti, nes apie tai draudžiama kalbėti, tai yra tabu. Kas man patinka šioje iniciatyvoje yra tai, kad, gali, kad jautiesi e, verčiamas savo jausmų kažką daryti, taigi mergaitėms lengviau kreiptis pagalbos ir jos nesijaučia, kad jos išduoda savo motiną. Patikėkite, man užtruko daugiau kaip 20 metų, kol aš kam nors papasakojau apie tai. Taigi prašom paremti šias mer mer merginas. Tai ne tik parama joms, tai taip pat yra parama ir e, žmonėms siekti emancipacijos. Tos mergaitės galėjo atsisėsti ir verkti ir nieko nedaryti, bet jos nusprendė padėti savo ir padėti kitiems. Ir ėmėsi tos iniciatyvos. Daug žmonių e, šį beitą daro Afrikoje ir tai galima padaryti ne tik kovant su šios smurtu, bet ir su kitomis smurto rūšimis. Kai įteikėte Sakarovo premiją, kas vyksta po to? Ar mes visi džiaugiamės, pasakoma kalbas ir einam namo? Ar mes norime, kad ir toliau būtų kažkas daroma ir šiame parlamente, nepriklausomai nuo to, iš kokios politinės frakcijos esame? Ar galime toliau dirbti šiais klausimais? Aš nu, norėčiau padaryti su restauratoriais, tai yra jiems padėti, bet ir taip pat ir toliau šiame parlamente dirbti toliau šį darbą, kuris padėtų merginams. Tai nieko bendro neturi vien tik tai su EKR frakcija, su politinėmis partijomis ar frakcijomis. Kai pagalbos šaukėsi penkiametė mergaitė, tai tiesą sakant, nesvarbu, kas ateina padėti. Tiesiog aš norėjau, kad kas nors, kas nors padėtų norėjau, kad mano mama padėtų. To nori ir tos mergaitės. Ačiū Jums už paramą. Ačiū. Tai buvo trečia, trečias kandidatas, toliau ketvirtasis kandidatas Ilan Toti. Jį nominuoja Renew Europe frakcija, tai yra Filip Benjon, Ilhan Kujučiuk, Reinhard Büthofer ir 58 kiti nariai. Pradėsime nuo trumpo filmuoto siužeto.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子们。Thank you. Now I give uh, the floor. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis pono Ilhanui Kiečiuk, Rinių frakcija. Labai ačiū, mėly kolegos. Deja, žmogaus teisų gynėjų bylos rodo, kad Kinė nuolat pažinėja pagrindinės laisvės žodžio susirinkimo laisvės, mažumų teisės. Pastaraisiais metais Kinijos valdžia nukreipia savo dėmesį į uigurus etinę grupę, kurie yra Kinijos musulmonų labai svarbi dalis. Valstybės politika yra jos suvaryti į stovyklas, kur uigūrai nuolat patiria kankinimus ir smegenų plovimą. E, iš sąžinės kalinių e, išmami organai, kurie parduodami patai. Tai yra visiškai gėda. Pasaulis negali tylėti. Todėl Renių frakcija su kolegomis iš kitų politinių frakcijų nusprendė e, kandidatu pasiūlyti profesorių Ilham to tik gauti 19 metų Sakrovo premiją. Jis ne tik yra vienas labiausiai gerbiamų gurų intelektualų, jis taip pat nori taikaus dialogo tarp uigūrų ir kinų. To jo taikos žinios jis tapo taikiniu. Nepaisant jo nusikaus požiūrį, jis nuolat buvo kaltinamas separatizmu ir buvo nuteistas kalėjimą iki gyvos galvos 14 metais. E, e, dabar yra virš milijono e, uigūrų tose perauklėjimo stovyklose, taigi tas momentas labai svarbus, nes Lamato tai darbo pratesimas, kuomet leistų kad, kalbėti garsiai tam, kad bevarsų žmonių balsas būtų išgirstas. Ačiū. Toliau ponas Filip Benijo, Nirinių frakcija. Ačiū kolegos. Ilham Tohtai dirbo daugiau kaip 20 mečius siekdamas dialogo ir tarpusavio supratimo tarp uigūrų ir kinų. Jis siekia susitaikymo, o ne separatizmo. Tohtai yra naujos kartos rašytojų, kuriems kyla pavojus, kad e, kovotų per socialinę žiniasklaidą prieš priespaudą. Tačiau yra pasaulyje vietų, kur žodžio laisvė neegzistuoja. 2014 metais jis buvo nuteistas iki gyvos galvos. Po dviejų dienų parodojimo teismo jo žmona ir vaikai jo jau nematė daugiau kaip du metus. Jo šeima negauna jokios informacijos apie jo e, savijautą. Tai būtų neįsivaizduojama, bet kokioje demokratinėje šalyje. Uigūrai patiria e, nematytas e, represijas dėl savo unikalaus e, etninio ir religinio tapatumo Nuo 2017 metų balandžio mėnesio 1 milijonas uigūrų e, uždaryti į e, stovyklas, kur jie turi atsakyti savo tapatumo, religijos. Ir aš manau, kad Ilham Tohti atvejis yra ypač svarbus, turint galvoje, kiek, e, kad tai jo atvejis susijęs su labai svarbiais klausimais nusakių islamo vertybių e, propagavimas represijų akivaizdoje, e, dialogo tarp uigūrų ir e, kinų ir patiriamos represijos. Jis jau gavo įvairiausių premijų. Profesorius Tohti taip pat nominuotas buvo ir anksčiau Sakarovo premijai gauti, bet situacija E, per tą laiką dar labiau pablogėjo. Ilham Tohti e, e, gyvenimas atitinka profesoriaus Sakarovo idealus, todėl aš prašau jūs prisijungti prie manęs, remiant jo kandidatūrą gauti Sakarovo premiją. Toliau Reinhard Butikofer, žaliųjų atstovas. Ačiū pirmininkė. Sakarovo premija už minties laisvę teikiama išskirtiniams asmenims, kurie gina pagrindinės laisvės ir žmogaus lais, teisės pasaulyje. Profesorius Tohti e, gynė žmogaus teisės ir akademinę laisvę, panaudodamas taikius metodus. Rašydamas ir mokydamas jis kitus e, ragino keistis savo nuomonėmis. Jis skatino skirtingų tautybių žmonės pripažinti, kokie yra iššūkiai ir remti vienas kito teisę. Jis e, universitete skleidė tas idėjas, siekdamas ginti žmogaus teisės. Premijos, Sakaro premijos suteikimas profesoriui Tohtui parodytų, kad e, taikus keitimas idėjomis yra integralus taikiai visuomeniai ir kad dialogas ir pagarba yra labai svarbus pagrindai saugant žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir dar noriu pridėti vieną paprastą, bet kartų sakinį. Uigūrai Šinčangė patiria ehm, blogiausios policinės valstybės poveikį šiame pasaulyje. Jeigu Europos parlamentas mm, nekalbės už jos, jų negins, kas tada? Nominuodami Ilhamą Tohti mes galime pagerbti asmenį, kuris atstovauja E, taikiausias tų žmonių ambicijas. Ačiū. Thank you. That was the fourth candidate. Now we move on to. Ačiū, tai buvo mm, ketvirtasis kandidatas. Dabar periname prie penktų, penktojo kandidato, tai yra Žanvilis ir Mariel Franko. Juos e, siūlo žaliųjų frakcija ir juos pristatys ponia Neumann, bet dabar trumpas filmukas. Is this supposed to be sound too, or? Okay. Then we perhaps stop and try again. Turėtų būti ir garsas, iš naujo pradėsime rodyti. Thank you. Thank you. Now I give the floor to Mrs. Hanna Neumann, Green. Ačiū dabar ponia Hanna Neumann iš Žaliųjų frakcijos. Kolegos Mariel frankų buvo nuo 11 metų turėjo pardavinėti priekes gatvėse, kad galėtų eiti į mokyklą. Ji baigė mokyklą, baigė universitetą ir kalbėjo e, e, favelų, e, favelose, lūšnynuose gyvenančių žmonių vardu. Ji bet ji susid, nuolat susidūrė su grėsinimais ir vis didėjančia homofobija. Ir 2018 m. kovo ji ir jos vairuotojas buvo nušauti. E, Mariela iš tikrųjų atstovavo žmonių įvairoviai Brazilijoje. Ji kilu, yra afrikiečių kilmės, ji e, e, e atvirai deklaravo e, savo mm, homoseksualumą ir mm, tikrai buvo jauna, kai žuvo. E, Žan Vilis tebėra gyvas, tačiau jis gyvena išeivijoje, jis e, taip pat kovoja už lygias teisės LGBTI žmonėms Brazilijoje ir dėl savo darbo jis taip pat sulaukė daugybės grasinimų mirtimi. Pastaraisiais metais galėdavo iš namų išeiti tik su asmens sargybiniais. Ir jam jis jautėsi lik mobiliame kalėjime, apie tai jis sakė žurnalistams. Ir tik todėl, kad jis ryštingai kovojo už LGBTI ir e, kitų mažumų e, teisės susiklostė tokia situacija, todėl, kad jis apie tai garsiai kalbėjo. Jis niekada nenorėjo gyventi išeivijoje, tačiau šiemet buvo priverstas išvykti ir e, jūs visi žinote, kaip e, tai yra sudėtinga Brazilijoje, tos pačios lyties asmenys turi teisę e, tuoktis ir pri, įsivaikinti vaikus, tačiau to nepakanka šiai bendruomeniai e, apsaugoti ir e, E, pavojų kelia netgi ir vieši asmenys, tokie kaip Brazilijos prezidentas. 2007 metais e, buvo nužudyta daugiau nei 380 LGBTI žmonių. Tai yra daugiau negu po vieną nužudytą asmenį kasdien ir taip yra tik dėl to, e, kas jie yra ir ką jie myli. Todėl Žin ir Mariel kova reiškia daugybė žmonių kovą. Tų, kurie kovoja prieš rasizmą, tie, kurie kovoja už socialinį mobilumą, tie, kurie kovoja prieš diskriminaciją ir smurtą prieš LGBTI bendruomenę. Ir e, Taip yra kovojama ne tik už asmenys Brazilijoje, bet ir visur, kur LGBTI gyvenimo e, erdvė mažėja, e, LGBTI bendruomenės nariai susiduria su smurtu ir e, homoseksualumas tebėra nusikaltimas 72 šalyse. Mariel Franco ir Žanvilis yra politikai, jie nedarė nieko kito, ko nedarome mes čia. Jie kalbėjo už savo, savo rinkėjų vardu, jie kovojo už teisę Mm, kad su jais būtų elgiamasi oriai ir sąžiningai. Tačiau Mariel e, yra mirusi, žuvusi, o Žanvilis yra priverstas gyventi išeivijoje, kur taip pat yra e, melagingų žinių ir šmeišto kampanijų auka ir mes nenorime su to taikstytis. Mūsų frakcija, žaliųjų frakcija ir 43 asmenys siūlo Žanvilis ir Marijel Franko būti šių metų Sakarovo premijos laureatais. Manome, kad jų balsas turi būti išgirstas, manome, kad jų kovą reikia ginti, manome, kad jų darbą šis parlamentas turi paremti. LGBTI teisės yra žmogaus teisės ir todėl mes manome, kad atėjo laikas uh, Sakarovo premiją skirti žmonėms, kurie atstovauja LGBTI bendruomeniai ir kurie kovoja už lygias teisės, kaip tai darė Mariel Franko ir kaip tai daro Žinvilis. E, ačiū, ačiū visiems kolegoms už pristatytus kandidatus. Dabar negaiždamas laiko suteiksiu žodį poniai Arenai, kuri pirmininkaus mums keičiantis nuomonėmis. Na, taigi dabar suteiksiu žodį Jums, matau Bernard Galėtą, kuris nori pasisakyti, sudarysime kalbėtojų sąrašą, laiko turime iki 18.30, taigi prašau kalbėti trumpai, kad galėčiau suteikti žodį visiems. Dabar žodis Bernarui. Chacun des candidats Na, kiekvienas iš kandidatų, kurie buvo, kurios pristatė, pasisakė kolegos, e, akivaizdžiai nusipelno Sakarovo premijos. E, na, jie nusipelno tos premijos 10-100 tūkstantį kartų. Tačiau pažvelkime į padėtį pasaulyje. E, matome, kad šiuo metu Didžiausios diktatūros, galingiausios, šio laikiškiausios kandidatūros turbūt kelia didžiausią baimę. E, ir žinome, ko, kokios, kokia diktatūra yra pati baisiausia. ir kokia ateityje gali būti baisi diktatūra. Taigi mes turime būti tvirti ir, na, aš čia nieko nekritikuoju, aš e, turiu pasakyti, kad mm, didžiausia, mm, na, tam tikros diktatūros e, kelia didžiausią baimę. Ir kyla klausimas, kas e, šiuo metu gali laisvai reikšti poziciją dėl represijų Kinijoje. Kalbu ne tik apie uigūrų priespaudą, bet apskritai visų opozicijos atstovų priespaudą. Mes, mums tai visiems yra žinoma. Taigi atsakymas yra reaguoti ir reikšti poziciją galime mes, šis parlamentas. Vienintelė institucija, kurioje kuri turi didžiausią laisvę reikšti poziciją apie laisvės nebuvimą Kinijoje. Ir jeigu mes to nepadarysime, tos pozicijos nepareikšime šiemet, tai manau, jeigu nepasisakysime prieš priespaudą, uigūrų priespaudą, tai manau, mes neįvykdysime savo vienintelės pareigos, kurią tikrai turime priemonių įvykdyti. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Džiankui Vilčia. Atsiprašau, gal neteisingai ištariau. Ar man suteikėte žodį? Ačiū. Žinoma, aš norėčiau, kad visi kandidatai gautų Sakarovo premiją. Buvo labai įdomu e, išgirsti visus visų pristatymus, bet turime pasirinkti vieną. Ir šiek tiek papasakosiu apie savo patirtį. Daugiau nei prieš 30 metų lietuviai susivienijo e, ir nepriklausomybės judėjimas e, sąjudis pareikalavo e, laisvės, mes norėjome atsisakyti totalitarizmo ir atsisakyti korumpuotos komunistinės partijos sistemos. Kaip viena iš to judėjimo aktyviščių pris, puikiai prisimenu, koks svarbus buvo kiekvienas paramos žodis, kiekvienas e, paramos signalas iš demokratinių vakarų. Šiuo metu e, Rusijos opozicija veda į priekį jaunesnę e, Rusijos kartą, kalba apie minties laisvę ir teisę į laisvus ir teisingus rinkimus. Ir apgindami tos opozicijos teisės, nepaisant e, e, policijos kratų, suėmimų, e, pilietinė visuomenė siekia demokratiškesnės Rusijos, kuri gerbtų savo piliečius. Ir būtent dabar yra laikas Europos parlamentui parodyti, kad mes suprantame ir remiame šios reikalavimus. Ir įteikdami šią premiją Aleksejui Navalnui mes galėtume pasiūsti labai stiprų signalą Rusijos žmonėms ir žmonėms Mm, opozicijai, kad e, mes tikime, jog Rusija gali būti demokratiškesnė, skaidresnė ir europietiškesnė valstybė, kad e, neprarandame vilties. Ir aš turiu svajonę, kad Rusija gali būti demokratiška, galbūt ne mano gyvenime, bet mes neturime atsisakyti svajonių apie demokratišką Rusiją mm, ir europietišką gyvenimo būdą. Ačiū. Pone Bild. Merci, madame, cher kolegė. Entend... Ačiū, mėly kolegos. Būdama moteris ir mama, e, aš buvau labai sujaudinta to siužeto apie e, mergaičių moterų lytinių organų žalojimą, kuris vis dar lieka baisia problema Afrikoje. Iš tiesų, e, Europoje mergaičio apipjaustimas taip pat yra praktikuojamas ne tik Afrikoje. Todėl e, ši aplikacija, ši prietaika yra labai naudingas, kleidžiant informaciją, atkreipiat dėmesį, pavyzdžiui, Coventro universitetas 15 metais panašią prietaiką yra sukūręs. Netgi, e, kaip e, jau supratote, mano frakcija, e, idėja frakcija balsuos už šių merginų kandidatūras, ponas Jordanov. Ačiū. Aš palaikau Aleksiaus Navalino kandidatūrą. Kodėl? Todėl, kad esu tikras, jog e, jis yra pats tinkamiausias kandidatas. Ši premija suteikta e, Navalniui būtų pati aiškiausia žinia, kurią pasiūstume visiems Rusijos žmonėms ir jos poveikis būtų juntamas ne tik Rusijoje, bet ir e, visose Europos šalyse taip pat. Deja, ES vis dar esama žmonių, kurie e, ne visapusiškai suvokia grėsmės, su kuriomis mes susidurėme ir kurias kelia Kremliaus režimas. Neturėtume pamiršti, kad Rusija yra ta šalis, kurioje kuri kiekvieną dieną vykdo hybridinį karą prieš mus, mūsų vertybės, prieš tai laisvę, e, demokratiją ir žodžio ir, ir e, e, piliečių žmogaus teisės. Žinoma, visame pasaulyje yra daug kovotojų žmogaus teisės ir nemažai tokių yra taip pat ir tarp šiandien svarstamų kandidatų, tačiau Aleksėjus Navalnas yra ne tik kovotojas už žmogaus teisės, jis taip pat yra ir žodžio laisvės, minties laisvės simbolis Rusijoje. Jis taip pat e, turi labai daug sekėjų ir tame e, trumpame vaizdo siužete mes matėme, kiek jis e, turi sekėjų ir palaikytojų. Manau, kad mūsų pareiga yra pasiūsti aiškia žinia Kremlius režimui apie tai, kad norime pokyčių Rusijoje ir kad e, Navalnas mūsų manimų yra tas asmo, kuris e, tos pokyčius gali atnešti. Jis kovoja žmogaus teisės, e, jis yra doras pilietis, kuris siekia geresnės ateities Rusijai ir jo žmonėms. Ačiū. Vladimir Timoševič dabar kalbės. Ar veikia mikrofonas? Iš tiesų esu šiek tiek pasimetęs atvirai kalbant ir e, turiu e, spręsti tam tikrą moralinę dilemą pas, pasirinkdamas vieną iš kandidatų. Iš tiesų, dėl politinių priežasčių ir visiems tai akivaizdu, tikrai verta būtų skirti premiją Aleksejui Navalniui arba e, Kinijos uigūrų atstovui, tačiau manau, kad e, prisimtume labai didelę moralinę atsakomybę arba neprisimtume, neparodėme pagarbos e, Brazilijos atstovams arba toms merginoms iš Afrikos ir iš tiesų niekuomet negalėjau įsivaizduoti, kad e, taip sunkiai būsime, turėsime pasirinkti, nes tai nėra Oskarų įteikimo ceremonija. E, ši premija yra skiriama tikroms aukoms, tikriems e, didvyriams ir turime parodyti, kad visus tuos žmonės gerbėme, juos prisimename. Ir privaloma nuolat protestuoti prieš jų teisų pažeidinėjimus ir nužudimus. Aš nežinau, kokiamis taisyklėmis remianti ši premija yra skiriama, tačiau jeigu galėtume skirti daugiau nei vienam kandidatui, tai turėtume taip ir pasielgti. Ačiū, niekas daugiau žodžio neprašė. Taigi, baigsime šią diskusiją. Bernaras ką tik pasakė, kad šiandien pristatyti kandidatai ar jų grupės yra iš tiesų e, visi ir visos e, be šimties kovotojų už žmogaus teisės, e, kai kurie netgi sumokėjo už šią kovą savo gyvybėmis. Jų veikla taip pat yra susijusi ne tik su asmeniškai patiriamomis grėsmėmis, tačiau taip pat ir jų artimieji dažnai e, kenčia. Ir būtent tokiems kandidatams yra skiriama Sakharovo premija žmonėms, kurie gina demokratijos ir europinės vertybės. Dabar pristatysiu Jums procedūrą kandidatų atrankos ir kitas e, žingsnis bus išsirinkti tris finalininkus. Balsavimas numatytas spalio 8 dieną, antradienį ir jis vyks čia Briuselėje už uždarų durų, po to pirmininkų suėga iš trijų kandidatų atrinks, surinkusi daugiausia balsų, atrinks e, verčiausią ir po to e, konstitucinių reikalų e, vystimosi reikalų ir e, teisės reikalų komitetas e, jungtinėme posėdėje gruodžio 18 dieną 12 val. Strasbūrė patvirtins e, laimėtoją. Tik visiems noriu padėkoti dabar už jūsų dėtas pastangas ir už diskusijas ir linkiu visiems gražaus vakaro.